Mėlėjai kolegos, laikas pradėti. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti e, komisijos e, kandidatą, kuris skiriamas atsakingų už sveikatą ir maisto saugą, poną Vitenį Andriukaitį. Aš nedelzamas perinu prie savo kalbos. paskirtojo komisijos nario portfelis apima labai platų politikos spektrą ir yra glaudžiai susijęs su parlamento teisėkuros darbu. Envi komitetas yra pasiryžęs apginti piliečių, apsaugoti piliečių sveikatą, gerindamas sveikatos sąlygą, suteikdamas vienodą galimybę gydymo pasl... naudotis gydymo paslaugomis visiems Europos piliečiams, užtikrinti aukščiausio lygio maisto saugą. Ponas Andriukaitis yra uh, širdies chirurgas, jis turi 20 metų mediko patirties įvairiose sveikatos gydymo įstaigose Lietuvoje. Jis buvo sveikatos ministras 2012-2014 metais, tuo metu kaip tik Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungoje. Be to, jis daugiau negu 20 metų e, dirbo parlamente. Šešias kadencijas iš eilės jis buvo Lietuvos parlamento narys. Jis e, buvo Europos e, Sąjungos reikalų komiteto pirmininkas ir vadovavo Lietuvos delegacijai e, konvente dėl Europos ateities. Kaip žinote, Šis klausimas yra organizuojamas aplinkosaugos komiteto, kuris yra pagrindinis. Taip pat e, jame dalyvauja Žemės ūkio komitetas kaip papildomas komitetas. 45 kalbėtojai yra užsirašę, iš jų 6 yra iš Žemės ūkio komiteto. Norėčiau priminti, kad pagal komisijos narių klausimo taisyklės Europos parlamentas vertina paskirtuosius komisijos narius pagal jų bendrąją kompetenciją E, atsidavimą Europai ir asmeninę nepriklausomybę. Be to, e, jis patikrina įvairių skirtingų politikos ryčių žinias ir komunikacinius sugebėjimus. Prieš klausimą paskirtasis e, komisijos narys e, raštu atsakė visą eilę klausimų, kurie buvo pateikti iš anksto. Anglų kalba klausimai yra išplatinti e, parlamento nariams rugsėjo 26 dieną. Vertimai į kitas kalbas buvo išplatinti vakar po pietų. Dėl e, diskusijos struktūros. Paskirtasis komisijos narys bus e, pakviestas e, pasakyti žanginę kalbą, kuri trukti, turi trukti neilgiau kaip 10 minučių. Posėdžio pabaigoje jam bus skirtos 5 minutės baigiamajam pareiškimui. Po įžangos E, bus suteikta parlamentarams galimybė pateikti 45 klausimus, jie visi bus padalinti keturias grupės. E, pirmoji grupė – septyni ilgi klausimai, po penkias minutės jie truks, ping-pong sistema bus pritaikyta, į e, skirtingų politinių frakcijų atstovai koordinatoriai teiksos klausimus. Viena minutė klausimui, dvi minutės atsakymui, viena minutė papildomam klausimui, viena minutė papildomam atsakymui. Tokia yra tvarka. Tada seks antrasis raundas, kai 26 trumpus klausimus, trunkančius po 3 minutės, e, bus galima pateikti. Tuos klausimus teiks Envi komiteto nariai. Viena minutė bus skiriama pradiniam klausimui, dvi minutės atsakymui. Trečiasis raundas bus skirtas e, parlamentarams iš Agri žemės ūkio komiteto. Vėlgi trumpi klausimai O paskutinis raundas bus septyni trumpi klausimai iš Envi e, komiteto narių. Kad e, tilptumėj mums skirtą laiką, o klausimas turi trukti neilgiau kaip tris valandas, raginu visus kalbėti tiek laiko, kiek jiems skirta. Toleruosiu penkias minutės, e, penkias atsiprašau sekundės parlamentarams ir 10 sekundžių komisijos kandidatui. O po to išjungsiu mikrofoną. E, likus 10 sekundžių iki jūsų kalbėjimo laiko užsidegs žvaigždutė ekrane. E, pirmininkas jums primins, kad reikia baigti. Galiausiai turiu pasakyti, kad vertimas yra numatytas į 23 kalbas, taigi visi kalbėtojai gali kalbėti savo gimtają kalbą. Diskusija yra transliuojama tiesiogiai internetu per parlamento svetainę bus įmanoma po to šią diskusiją e, atsisiųsti ir pasižiūrėti įrašą. O dabar nedelsama suteikiu žodį kandidatui į komisijos narius, ponu Viteniu Indriu.